išnaikinta. Taip pat reikia liautis e, vadovausios tais lyčių stereotipais, mizoginija. Reikia baigti taip pat uh, užkirsti kelią žodiniam ir fiziniam smurtui. Tai yra mūsų pareiga. Siūloma strategija yra ta vertybė, ta vertė, kur, dėl, kurią turime ginti mes visi ir visos. Dėkoju. Dabar Maksimilian Krach. Vieną minutę. Pirmininkė. Donaldas Reiganas, jav prezidentas, sakė, kad dešimt blogiausių žodžių anglų kalboje yra labas, aš esu iš vyriausybės ir atėjau jums padėti. Lyčių klausimas yra pats intimiausias žmogaus, pati intimiausia žmogaus erdvė. Ir ES mano, kad jai reikia strategijos kištis tą, į tą intimę e, erdvę. Nesvarbu, ar toje strategijoje yra kažkas gero ar kažkas blogo, iš esmės pati strategija, pats kišimasis yra blogas. Tai yra totalitariška, tai yra neliberalu. E, mes žinome, iš, e, kolegos iš kairiosios pusės sako, kad mes bandome naujai apibriežti šeimą, sugriauti tai, kas yra, iš, kas yra prigimta, taip kaip sakė Reiganas. Dėkoju. Peter Hansen, minutė. Eh, Gerbiama komisijos narė, dėkoju už pristatymą. Džiaugiuosi, kad eh, kalbame apie lyčių lygybės strategiją. Tikiuosi, kad šita strategija galų gale reiškia, jog mes rimtai žiūrime į moterų problemas. Ypač svarbu, kad strategija būtų įgyventinta visuose Europos kampuose ir kad ji būtų Europo, Europos moterų naudai, o ne atvirkščiai. Visose e, valstybėse turi būti įgyvendinta Stambulo konvencija, visose valstybėse turi baigtis e, smurtas prieš moteris ir turi gauti tą patį atlyginimą už tą patį darbą. Europos komisijos strategija yra pirmas žingsnis, toliau kitas žingsnis - konkretus teisės aktai. Nebijokime numatyti sankcijas. Moterims reikia veiksmų ir jūs turite tuos veiksmus mums atnešti. Pone Danuta Marija Hübner, minutė. Ačiū, pirmininkė komisijos narė, kolegos. Lyčių lygybė yra teisingumo klausimas net konservatiškiausiose visuomenėse. Drąsios moteris kelia savo klausimus politinėje darbo atvarkėje, bet ne visada pokyčiai įvyksta. Politikai dažnai žada, bet nepripažįsta moterų vaidmens politikoje, visuomenėje, ekonomikoje. Jei, nor, jei norime pasiekti savo strateginių tikslų, reikia įtraukti pusę gyventojų. Jeigu mes norime kalbėti apie Europos ateitį, e, reikia autentiško dialogo su piliečiais, reikia išklausyti moterų piliečių poziciją. Mes turime eiti už savo sienų ir reikšti solidarumą su moterėmis, kurios savo nacionalinėme kontekste kovoja už savo teisės. Naujoji strategija, kurią pasiūlė komisija, yra geras žingsnis į priekį, bet tai yra taip pat ženklas, kad ES visada kovos už teisingumą ir žmogaus teisės. Aš kaip moteris ir kaip parlamentarė tikiu, kad ES gali teikti moterims drąsos ir vilties. Dėkoju. Ponas Robert Biedron, minutė. Ačiū, pirmininkė. Aš buvau pasiruošęs kalbą, bet aš irgi dalyvaudamas diskusijose dėl lyčių lygybės Mm, kalbu daugiausiai tarp moterų, daugiausiai čia moteris pasisako ir klausydamas pasisakymų galvoju, kas kart, kai mes kalbame apie pinigus, apie raketas, apie įtaką, dažniausiai daugiausiai kalba vyrai, o kai kalbame apie lyčių lygybę, daugiausiai kalbėtojų yra moterų. E, diskriminacija, izolia, izoliavimas e, ir, ir, ir neligybė. Jeigu būtų tai vyrų problema, tai greičiausiai sena ES turėtų tokią strategiją bet mes kalbame apie daugumą savo visuomenėje. Tai mūsų dukterys, kurias prievartauja, tai jų motinos, kurios uždirba mažiau, tai mūsų senelės, kurios gaus mažesnės pensijas, nes per savo gyvenimą uždirba mažiau negu vyrai. Todėl aš kreipiuosi į savo kolegas ir čia, ir šiaip visus politikus. Parodykime solidarumą moterims kurios kovoja už savo teisės, nes tai turės įtakos visoms mūsų pažįstamoms ir atimoms moterims. Pone, po, e, pošlėt, ar, pone Biedron, ar atsakysite klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ačiū už pasisakymą. Kaip manote, kaip vyras gali paskatinti moteris? Gal vyrai turėtų imtis veiksmų ar kažkiek atsitraukti? Kokia jūsų asmeninė nuomonė apie vyro vaidmenį? Mes abu esame politikai. Ką jūs galite padaryti, kad jūsų partijoje būtų daugiau moterų politikių? Dėkoju, prašom, ponė Biedrona, atsakykite. Mes esame vyrai ir jau šimtus metų visą laiką turėjome geresnę poziciją. Dabar reikėtų atsisukti ir pažiūrėti, kiek moterų lieka mums už nugaros. Mes kaip politikai už tai atsakingi. Taigi mes, būdami politikais, turime daugiau įtakos ir turime tą įtaką pasinaudoti, kad sukurtumėm lygias galimybės, kad moteris būtų lygios. Nei daugiau, nei mažiau lygios. Tokia yra mūsų pareiga. Dėkoju. Ponas Simečka, minutę. Dėkoju. Pirmininkė. Panašu, kad atsidūrėme paradoksalioje situacijoje. Mes viena vertus matom, kad visuomenės spaudimas didėja dėl lyčių lygybės, kita vertus daugybėje valstybių narių yra labai daug e, populizmo. Ir kai mes pasižiūrime į įvairiausius ekonominius e, rodiklius, matome, kad moteriams sekasi praščiau. Pavyzdžiui, atlyginimas yra 16 procentų mažesnis toje pačioje pozicijoje. E, du kartus mažiau moterų yra valdanči, valdančiose pozicijose. Aš jau nebekalbu apie lytinį priekabiavimą ar smurtą, dėl kurio jos bijo kreiptis į policiją. Ir tai nėra ideologija ar kažkokia politinių diskusijų tema. Tai yra šiaip teisingumo klausimas. Pusė gyventojų neturi tų pačių galimybių dirbti ir gyventi orų gyvenimą. Aš tikiuosi, kad ši strategija mums padės spręsti e, šie, šią problemą ir turėsime įrankių konkrečių. Dėkoju. Lina Galvės Munijos. Minutė. Gerbiama komisijos narė, labai džiaugiamės, kad jūs pateikėte lyčių lygybės strategiją per šią kadenciją. Taip pat džiaugiamės, kad čia yra konkrečių priemonių, pavyzdžiui, atlyginimų e, skaidrumas. Labai džiaugiuosi, kad kalbate ir apie žalėjų kursą, apie dirbtinį intelektą ir lyčių lygybę šiose srityse, nes iki šiol nebuvo lyčių e, spekto įvairiose politikos srityse. Tai tai kai kuriuose, nors moteris ir vyrai e, mes labai skirtingai patenkame į darbo rinką. Taigi, kol mes neturėsime lyčių aspekto visose ES politikos rytise, mes nepajudėsime į priekį. Pirmiausia, ekonomikos politikoje, kur, kur tikrai lyčių aspekto labai trūksta kartais kaip kokią vyšnę ant torto uždedame, bet nepadaro jokio skirtumo. Taigi komisijos narė, tegu lyčių aspektas būna svarbus Europos parlamente, turime lyčių aspekto tinklą su atstovais visose komitetuose ir mes norime su jumis bendrai dirbti ir iš tiesų kartu žengti, žengti žingsnį link daug lygesnės Europos. Dėkoju. Žodis poniai Ratkai Maksovai. Minutė. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko. Ačiū. Gerbiamą komisiją, dėkoju už parengtą lyčių lygybės strategiją. Tai sudėtinga politikos rytis, kuri teko jums. Jeigu norime, kad ta strategija įsibėgėtų, tai turime atblokuoti Stambulo konvencijos ratifikavimo procesą. Tenka apgailestauti, kad Slovakija pranešė, jog ketina pastraukti iš ratifikavimo proceso. Reikia atvirai diskutuoti ir atblokuoti tą procesą. Tas pats pasakyti yra apie direktyvą nukreiptą prie diskriminavimą. Švietimas prasideda nuo mažumės mokyklose, nepakeitę mūsų mokyklų sistemų, tinkamai neišaiškinę vaikams, kokia svarbi yra lygybė, mes nieko nepakeisime visuomenėse ir ekonomikoje. Ačiū. 20 žmonių paprašė žodžio ir mums skirta penkios minutės neįmanoma tiesiog sutilpti, tačiau visiems suteiksiu galimybę kalbėti. Prašau drausmės. Šiaip jau turėčiau suteikti žodį tik tai penkiems nariams, bet pabandykime suteikti šią galimybę visiems. Pirmiausia, Fitzgerald. Vieną minutę. Pone, Dėkoju komisijos, komisijos nariai daliai, kad atvyko čia ir papasakojo apie strategiją. Nepaprastai svarbi. Pats laikas komisijai priimti šį politinį įsipareigojimą. Nemanau, kad jūs viena galite tai įgyvendinti. Svarbu, kad kiekvienas komisijos narys įsisamonintų lyčių lygybę, kad tai būtų įtraukta į visas rytis. Mes problemas diagnozavome, Kolegos kalbėjo labai aiškiai, iškyla naujų problemų, tačiau dauguma tų klausimų yra seni. Turime neišleisti iš akių klimato kaitos, technologinių pokyčių, ekonominio moterų įgalinimo, atlygio ir pensijos skirtumų panaikinimo. Pažvelkime į biudžetą, Visi biudžeto sprendimai turėtų būti įvertinti per lyčių lygybės prizmę. Mums reikia privalomų priemonių, mums reikia griežto gyvenimo ir stebėsenos. Ačiū. Toliau dėl Markės. Ši strategija, kurią pristatėte, tikiuosi, kad joje yra pakankamai tikslių priemonių, konkrečių priemonių, kad ją būtų galima taikyti. Kitaip tai te bus gražus tekstas e, tiesiog nugulęs Europos komisijos stalčiuose. Tikėkime, kad tai bus strategija, kuri bus nukreipta į problemų sprendimą, pavyzdžiui, smurto prieš moteris. Labai svarbu, kad strategija kovotų su neligybė technologinėje srityje, ten yra labai daug neligybės. Taip pat reikia, kad ši strategija būtų taikoma visose mm, Europos politikos srityse, kad e, būtų lygybė ir patenkant į darbo rinką. Uh, ir kitose sritise. Mes jūs palaikysime. Žinome, kad tai yra ambicinga strategija ir ją nebus lengva įgyvendinti. Dėkuoju. Pone Izaskun Bilbao Barandika, minutė. Ačiū pirmininkė komisijos narė. ES gali labai daug prisidėti prie lygybės. Keturi dalykai. Pirma, reikalauti minimalių standartų visose valstybėse narėse ir politikoje susijusios su nediskriminacija ir taip pat kovoje su smurtu prieš moteris. Būtent todėl labai svarbu harmonizuoti šios problemos sprendimą teisinę prasme. Taip pat reikia parinkti geresnę statistiką, kad jį būtų galima, jį būtų palyginama. Taip pat labai svarbu e, globalūs kriterijai šioje srityje ir reikia dirbti kuo arčiau piliečių, įtraukti regionus į šį darbą. Bet, bet to reikia informuoti, reikia e, naudoti tas strategijas, kurios pasiteisino, reikia kovoti su stereotipais. Reikia pradėti keisti kiekvieno žmogaus požiūrį. Mes kalbame apie e, amžius e, smurto namuose. Dešimt moterų še, per šešias savaitės vien mano šalyje nukentėjo nuo smurto. Reikia skubios direktyvos dėl smurto prieš moteris. Ačiū. Silvija Sardoni, prašom. Ačiū, mes kalbame apie lyčių lygybę. Turite žinoti, kad mano šalyje Italijoje tik tai 4 procentai administratorių yra moterys. Čia salėje kalbėta apie atlyginimo skirtumus. Tačiau nemanau, kad sprendimas yra kvotos. Nenorėčiau, kad mane apibrėžtų tam tikra statistinė grafa ir kad būčiau dėl to ginama, saugoma nes esu moteris. Aš noriu, kad būčiau vertinamas už, už savo kompetenciją ir sugebėjimus. Ir jeigu esu geresnė už vyrą, geriau dirbu, tai man turi būti ne vienodai mokama, o daugiau mokama. Norėčiau išvengti šitos nuolatinės kampanijos skirtos moterims ir vyrams, kuri grindžiama kvotomis. Norėčiau, kad moteris nebūtų traktuojamas kaip kažkoks rezervinis išteklius. Turime vertinti kiekvieno žmogaus realius sugebėjimus ir atlyginti už sugebėjimus. Neumann. Pone Dali, labai džiaugiuosi, kad mes taip energingai pradame šį procesą, strategijos procesą ir tikiuosi, kad mūsų rezoliucija, dėl kurios rytoj e, balsuosime, irgi turės didelę politinę dimenciją, nes solidarumas mūsų stiprina. Bet to mm, net ir įrodyta moksliškai yra, kad kuo daugiau moterų darybose dalyvauja, to geresni yra ir e, rezultatai. Man labai gėda, kai važiuojame su delegacija į užsienį ir ten dalyvauja tik tai vyrai. O pavyzdžiui, krizių regionuose mūsų ambasadose nėra ne vienos moters. Norėčiau, kad mes ne tik tai viduje um, žiūrėtume su šią strategiją dėl lygybės, bet pažiūrėkime ir į savo išorinės struktūras ir eikime drąsiai lyčių lygybės klausimu. Dėkoju. Ruža Tomačič, minutė. Ženama moraju biti dostupne sve prilike koje imaju muškarci. To je temelj ravnopravnosti u društvu. E, Moteris turi turėti visas teisės, kurias turi ir vyrai. Tai yra socialinės lygybės pamatas. Visi turėtų pasinaudoti galimybėmis kurie sutinka savo gyvenime vienodomis sąlygomis ir taip pat gyventi tokį gyvenimą, kokį yra pasirinkę. Tačiau vienodos galimybės nereiškia vienodų rezultatų. Ir moteris ir vyrai atlikdami tą patį darbą turi ir gaudami tą patį atlyginimą nereiškia, kad daugiau moterų norės dirbti tą darbą. E, Mes turime užsimti ne socialiniu kondicionavimu, bet biologija. Moteris niekada nebus tokios pačios kaip vyrai. Tiesiog, kad jie negali būti vienodi, tačiau privalome užtikrinti jiems vienodas teisės. Dėl to nekyla jokių abejonių. Pone Dalį, dabar vieną minutę. Pirmininkė, man atrodo, kad e, moterų ir vyrų lygybė iš tikrųjų yra labai svarbu. Svarbu, kad moteris galėtų kontroliuoti savo pačių kūnus. Džiaugiuosi pažanga Airijoje, Kipre dėl prieigos prie aborto. Mes turime būti atsargus, nes kai kuriuose šalise buvo bandoma um, sugrįžti atgal. Pavyzdžiui, piknaudžiaujama sąmoningumo savoka ir, ir sąžinės prieštaravimais. Tai yra kaip naudojama kaip galimos priežastys už, uždrausti abortus. Žinome, kad Moteris patiria įvairiausio pobūdžio diskriminaciją, pavyzdžiui, Roma, moteris migrantės taip pat. Tačiau, aišku, iš tikrųjų skandalas, kad Bulgarijoje kai kurios Romų moteris yra segreguotos gimdymo namuose ir joms neleidžiama naudotis tomis pačiamis patalpomis. Tam reikia konkrečių sprendimų, reikia taip pat ir teisės aktų apibrėžiančių tokią diskriminaciją. Taip pat reikia, kaip galima labiau padėti moteriams. Labai ačiū. Toliau e, Lefteris Kristoforų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad ankstesniuose pasisakymuose savo aš esu pasakęs, kad neturi, kad tikiuosi, kad neturėsime daugiau kalbėti apie šį klausimą. Ir man atrodo, iš tikrųjų, 2020-aisiais Europoje, kuria didžiuojamės, jos vertybėmis didžiuojamės ir pažanga, iš tikrųjų yra skandalas, kad vis dar rūpinamės šiuo klausimu, mm, kaip kad tai būtų siektinas tikslas visais šiais metais e, atrodo, kad negalėjome pasiekti šio tikslo ir todėl aš iš tikrųjų norėčiau pasveikinti komisarę daly už jos iniciatyvą, tačiau manau, kad ES iš tikrųjų galiausiai turi žingsnį pirmin imtis konkrečių priemonių ir įgyvendinti šias priemonės įvairiose priemonėse. O jeigu to nebus daroma, reikia numatyti sankcijas, taip pat biudžeto priemonės ribojimus ir galbūt ES galėtų priimti direktyvą, mm, nes visiškai nesuvokiama, kad šiandien Europą neužtikrina lygybės. Mes ne, negalime e, išsaugoti Europos. E, kai Europoje dar vyrauja smurtas prieš moteris. Dabar ponas Haidel vieną minutę. E, Dėkoju, pirmininkė. Lyčių lygybės strategija turi e, būti paremta tuo, kas ateityje įkvėps visas valstybės nares. Ir tai tos valstybės narės turi politiškai įsipareigoti ją įgyvendinti. Bent jau tam tikrose sritise ji turi būti politiškai privaloma. Net neįmanoma įsivaizduoti, kad moteris uždirba mažiau ir gauna mažesnės pensijas negu vyrai. Net ir viešajame sektoriuje ES valstybėse narėse e, tai vyksta. Ir situaciją iš tikrųjų reikia taisyti. E, taip pat šeimos ir darbo derinimas moteriams yra be galo svarbus. Labai svarbu, kad moteris turėtų geresnę prieigą prie darželių, pavyzdžiui, ir taip pat iki mokyklinių priežos institucijų. Tai turi būti, būti prieinama finansiškai, taip pat ir pajėgumų prasme. Taip pat e, reikia užtikrinti prieigą prie sveikatos priežiūros institucijų. Buvo pasakyta, kad Roma moteris yra diskriminuojamos. Taip pat turime kovoti su bet kokiu smurtu, ar tai būtų smurtas, nam, būtinis smurtas, seksualinis smurtas, smurtas darbe ir kiti, kitos smurto formos. Dėkoju. Liko dar du žmonės. Ir prieš paskutinis yra ponas Birkič. Pone, e, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai Dėkoju, pirmininkė. Diskriminacija yra žmogaus teisų pažeidimas. Tai yra, jisai, pas, jisai reiškia visokiausiose gyvenimo fazėse. Tai ir darbo rinka, ir privatus gyvenimas, ir mes nepakankamai priemonių skiriame kovai su lyčių lygybė. Reikia kalbėti pirmiausia ir apie švietimą ir reikia paminėti taip pat ir tarptautinę moterų dieną. Ir man atrodo, kad dažniausiai parlamentas tiesiog retoriškai pašneka tą temą, bet kolegos nieko konkretaus nedaro ir netgi atmeta pasiūlymus, kaip pavyzdžiui yra teikimi pasiūlymai dėl vienodo atlyginimo už vienodą darbą. Taigi mums reikia konkrečių struktūrinių priemonių, nes kitaip lyčių lygybės strategija bus tik tai e, gražus žodžiai. Dėkoju. Dziękuję, pani przewodnicząca. Uh, I come from Poland. E, A... Dėkoju. Ačiū, moteris nuo smurto netinkamai apsaugotos. Moteris ne visada turi prieigą prie sveikatos apsaugos. Tik tai vienas procentas vyrų pasiima tėvystės atostogų. Lenkijoje moteris neturi teisės į saugų ir teisėtą abortą. Moteris kenčia <clears throat> ir kitose srityje, tai yra LGBTI, Romų moteris, musulmonės moteris. Apgailėtina, kad 21-ame e, amžiuje Europos viduryje moteris negali naudotis tomis teisėmis. <clears throat> Visose valstybės narėse turėtų būti tikslas kilstelėti standartus ir teisų apsaugai daug aukštesnį lygį. Tai būtų strategijos tikslas. Dabar žodis komisijos nariai dalį. Visiems dėkoju už vertingus pasiūlymus. Taip, iš tiesų, 2020 metais mes vis dar diskutuojame apie daugiau kaip pusės pasaulio populiacijos teisės diskutuojame apie teisės, kurios šiaip jau turėtų būti savaime suprantamos visiems. Aš džiaugiuosi, kad jūs raginate vyrus aktyviau dalyvauti diskusijose apie uh, lyčių lygybę. Visi turime mamas, kai kurie iš mūsų auginame dukras. Žodžiu, kalbame apie daugiau kaip pusę pasaulio populacijos. Teisingai vienas iš narių vyras pasakė, feminizmas tai ne tik moterų, bet ir visos visuomenės reikalas. o parlamento narys Bedron teisingai pasakė, kai kalbame apie karą, apie ginklus, tai vyrai toje diskusijoje aktyviai dalyvauja. Nors ten kalbam apie dalykus, kurie žudo žmonės. Aš nesakau, kad daugiau moterų turėtų toje diskusijoje dalyvauti atvirkščiai, mažiau vyrų turėtų apie tai diskutuoti. Ir norėčiau, kad jie aktyviau diskutuotų apie taiką. Lyčių lygybė yra visų visuomenės narių, viso pasaulio reikalas naujoji lyčių lygybės strategija įtrauks visus tuos klausimus, kuriuos jūs minėjote ir kurie yra išdėstyti komisijos pirmininkės politinėse gairėse. Pavyzdžiui, pateiksiu pasiūlymą dėl kovos su smurtu, taip pat ir interneto erdvėje pateiksiu pasiūlymą dėl darbo užmokesčio, kad būtų panaikinti užmokesčio skirtumai. Noriu, kad būtų priimtos Europos taisyklės dėl lyčių lygybės įmonių valdybose, nes žinome, kad nustatyti tikslai veikia. Noriu, kad valstybės narėse būtų įgyvendinta asmeninio ir darbo gyvenimo suderinimo direktyva, noriu, kad visos pagrindinės Europos politikos būtų vertinamos per lyčių lygybės prizę, prizmę. Ir noriu, kad tie klausimai būtų sprendžiami sistemiškai ir nuosekliai. Spręsdami savo visuomenės iššūkius, tokius kaip skaitmeninimas, pereimas prie ekologiškesnės ekonomikos, turime įtraukti lyčių lygybės aspektus. Ir taip mes norime kovoti su moterų skurdu. Moterų skurdas tai išdava, neligybės, su kuria susiduria moteris ir merginos įvairiose gyvenimo srityse. Tikiuosi parlamento paramos, nes visų piliečių lygybė yra vienas iš kertinių akmenų ES. <clears throat> Ir mes turime šios principus paversti realybę. Ačiū. Diskusijos baigtos realizacijai kolejnego punktų. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo dėl ES prioritetų 64-ojo Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje. Noriu Jums priminti, kad tam, kad galėtumėte pasisakyti ar pasinaudoti mėlynąją kortelę galite naudotis tradicinę sistemą arba e, elektroninę sistemą. Atitinkami nurodymai yra paskelbti ant durų. Taigi dabar žodį suteikiu FAM komiteto pirmininkiai poniai Regner. Dėkoju pirmininkė. Mes minime 64 dokum, dokumento metinės dokumento, kuriame kalbama apie moterų padėtį. Pekino deklaracija, patvirtinta Pekine, yra vienas progresyviausių, daugiausiai apimančių ir aiškiausiai išdėstytų dokumentų apie moterų teisės. Ten yra kalbama apie visas gyvenimo sritis, apie lyčių lygybę tarp vyrų ir moterų. Nesvarbu, ar jie jauni, ar, ar seni, ar skurdė gyvenantis, ar turtingi, ar taikoje gyvenantis, ar kare, ar nesvarbu. Visi dalyvaujant, visos dalyvaujančios valstybės patvirtino, mes e, pripažįstame lygias galimybės. Taigi mes turime e, kartą Magną, 20, kuriai jau yra 25 metai. Šitoje deklaracijoje yra kalbama apie vyriausybių, NVO ir įvairiausių suinteresuotų šalių įsipareigojimus. 189 vyriausybės įsipareigojo ir kas penkerius metus yra tikrinama, kiek yra padaryta. Mes norėtumėm, aš norėčiau pabrėžti, kad mes čia kalbame apie lygybę, galios lygybę, kaip modernu tiesa. Visos moteris, turi, moteris turėtų turėti, ly, turi būti lygios visose srityse, pavyzdžiui, sveikatos, kad jos galėtų turėti tą pačią prieigą prie ekonominių, į ekonominės rytį, švietimo, e, darbo rinką, visur jos turėtų būti traktuojamos vienodai. 25 metai jau praėjo ir reikia įvertinti rezultatus. Jokioje šalyje ne, nėra pasiekta visiškos lygybės. Net ES negalima sakyti, kad visiška lygybė yra pasiekta. Mes ES daug kalbame apie priemonės lyčių lygybei pasiekti ir mes kol kas dar negalime sakyti, kad viską padarėme reikia stiprinti moterų, e, moterų dalyvavimą sprendimų prieimime, o jau aštuonerius metus yra e, stabdomi šie procesai. Mes dar ne, neturime bendros prieigos prie prekių ir paslaugų. Europos Sąjungoje moteris yra e, diskriminuojamos atlyginimų srityje, nes atlyginimų spraga vis dar yra labai didelė. 500 tūkstančių jaunų moterų, pusę milijono, patir, jiems yra e, žalojamos genitalijos. Netgi pačioje Europoje tai yra gėdinga statistika. Aš norėčiau kreiptis į vyriausybės, į tarybą, į vyriausybės, kurie įsipareigojo vienodai atstovauti savo e, piliečiams, vienodai padėti, vienodas sąlygas sukurti tradiciniai, kultūriniai, religiniai įsitikinimai labiau nei bet kada trukdo e, sugriauti patriarchalinę struktūrą ir sukurti lygybę. Būtent todėl mes ES turime kovoti už moterų teisės kaip už žmogaus teisės. Negalima leisti, kad valstybėse narėse ir visoje ES būtų trypiamos moterų teisės. Mes kalbame apie pusę gyventojų, pusės gyventojų teisės. Nepamirškime to įsipareigojimo duoto 25 metais. Mes, moteris, turime dokumentą, kuris yra tarptautinis galiojantis dokumentas ir mes kovosime už tikrą pažangą, kad šitas dokumentas būtų įgyvendintas. Jungtinės tautos E, nori vykti šį tikslą, bet jam reikia e, mūsų. Meksika, Paryžius, ten bus įvertinti rezultatai. Aš kreipiuosi taip pat ir į e, parlamentarus, rytoj bus baltuojam, balsuojama, yra pateikta ir pasiūlymų, ir pakeitimų, prašau juos palaikyti. Mes Europos parlamente norime kad būtų įvairiausių lygių siekiama šių tikslų. Mes tarptautinėje bendruomenėje, ko nors pasieksime tik tai kartu dirbdami, mes ES irgi turime prisidėti ir kovoti kartu. Dėkoju tarybos vardu ponę Nikolina Brnjač, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai, dėkoju šią progą keistis nuomonėmis apie kitą 64 e, e, Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesiją. Taip pat e, plačiau pakalbėsiu apie lyčių lygybės klausimą. 2020 yra svarbiausias lyčių lygybės įgyvendinimo metai ir taip pat visų moterų ir mergaičių įgalinimo metai. Tai taip pat bus įvairiausių jubiliejų metai, kurie yra susijęs su lyčių lygybė. Mes švesime 20-asias Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos dėl moterų taikos ir saugumo metinės, 5-asias metinės e, tvarių vystimosi tikslų ir 25-asias Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos metinės. Lyčių lygybė svarbi visiems mūsų piliečiams. E, tai nėra tik moteriams aktualus klausimas, tai yra socialinis klausimas ir ekonominis klausimas suteikiantis visiems vienodas galimybės prisidėti prie mūsų ekonominio stiprėjimo. E, Būsimoji e, moterų padėties komisijos sesija bus skirta Pekino deklaracijai ir veiksmų platformai. Kitoje šios komisijos sesijoje dėl moterų padėties mes identifikuosime spragas įgyvendinant Pekino deklaraciją ir taip pat dar sėki patvirtinsime, kad prieš 25 metus prisimti ir įsipareigojimai vis dar galioja. Mes turime įlėti naujo energijos į tarptautinės pastangas siekiant lyčių lygybės, kad visos moteris ir mergaitės visur galėtų mėgautis tokiamis pačiamis žmogaus teisėmis. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pabrėžia, kad uh, procesas ir pažanga įvairiose sritise labai vėluoja. Ypač tai pasakytina apie moterų ir mergaičių patiriama didžiulį skurdą ir smurtą prieš moteris ir mergaitės. Mes taip pat e, dar stebime e, spragą tarp vyrų ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje, taip pat e, vadovaujančių postų užimamų moterų pasiskirstimą visome, visose sektoriuose. Mes iš tikrųjų nusistatėme aiš, aiškius ir aukštus tikslus visose tose sritise, aišku, tam reikės skirti ir finansavimo. Kalbant apie dėrybas dėl politinės deklaracijos, ES parodys, bus kaip lyderė lyčių lygybės srityje. ES suderinta pozicija remiasi ES teisinių ir politinių E, politinių modelių. Ir vieni iš svarbiausių klausimų yra štai kokie - lygybė ir nediskriminavimas, e, e, seksualinis ir lyčių ir lytimi paremtas smurtas, šeimos politikos sveikata, švietimas, socialinė apsauga, tinkamas darbas, seksualinė ir reprodukcinė sveikata, taip pat naujasis Europos koncepcijos dėl vystimosi ir duomenų rinkimas. Be to, šiame dėrybinėme dokumente numatomi ir, numatomos ir klimato kaitos gairės, taip pat komunikacinės technologijos. ES imsis visų pastangų užtikrinant, kad praeitie pasiekti dalykai būtų išlaikyti ir kad būtų užtikrinta pažanga siekiant vyrų ir moterų visiškos lygybės. Taip pat ES sieks politinės deklaracijos, kurioje būtų pripažinta, kad pripažintos pilietinės moterų visuomeninės organizacijos nes jos suvaidina labai svarbu vaidmenį, skatinant, ginant ir įgyvendinant žmogaus teisės vis, visų, vyrų, visų moterų ir mergaičių žmogaus teisės. ES ir toliau mm, rems pilietinę visuomenę ir sieks užtikrinti jiems įgalinančią aplinką, kad jie galėtų veikti veiksmingai visuose lygmenyse. Kalbant apie ES politinius pareiškimus, mes esame įsitikinę, kad Europos parlamentas ir taryba e, puoselė tas pačias vertybės ir interesus ir laikosi tų pačių prioritetų. Todėl e, esame atviri jūsų pasiūlymams, kurie bus išsakyti šiandieną. Pirmininkė, garbus parlamento nariai, e, plač, kalbant plačiau dėl lyčių lygybės klausimo. E, šiandieninių diskusijų klausime e, gerai pabrėžite, kad Šis klausimas yra e, aktualus visai visuomeniai ir ekonomikai. Pažanga šioje srityje todėl reikalauja, kad lyčių lygybės tikslai būtų integruoti į visas atitinkamas strategijas ir politinius tikslus. Kitaip tariant, mums reikia lyčių aspektų integravimo ir taip pat konkrečių veiksmų. Konkrečiau, e, š vedini šios dvasios praeisiais metais tarybos dalyviai paprašė, kad komisija parengtų aukšto lygio lyčių lygybės strategiją. Ir džiaugiuosi, kad komisija būtent taip ir padarė. Taryba be to paragino, kad efektyviai ir sistemiškai būtų įgyvendintas lyčių aspektų integravimas visose politinėse srityse. Taryba taip pat paragino komisiją ir valstybės narės siekti E, aktyviau siekti lyčių lygybės įvairiuose Europos semestro proceso e, e, etapuose. Dabar keli žodžiai apie tarybos darbų programą. Žinoma, mes ketiname vykdyti komisijos paskelbtas iniciatyvas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio skaidrumo priemonės. Kaip žinote, lyčių lygybė ir nediskriminavimas yra vienas iš Kroatijos pirmininkavimo prioritetų. Mes ketiname pateikti visą eilę tarybos išvadų dėl ilgalai. Dėl ilgalaikės priežiūros poveikio šeimos ir darbo pusiausvyros užtikrinimui. Kaip visi žinome, moteris neformaliai globoja ir rūpinasi ir dirba daug daugiau nei vyrai ir todėl negali tinkamai dalyvauti darbo rinkoje. E, Kroatija e, sausio pabaigoje surengė aukšto lygio konferenciją skirtą moterų dalyvavimui darbo rinkoje ir socialiniams socialiniai naudai. Nors daug kas buvo jau padaryta, Labai dar daug ką reikia ir padaryti tam, kad pasiektume visišką lygybę tiek ES, tiek už jos ribų. Dėkuoju uždėmesi. Bardzo dziękuję. W imieniu komisji głos zabierze pani komisarz. Ačiū. Komisijos vardu kalbės dalį. Ačiū. Gerbiami parlamento nariai. Dėkoju, kad įtraukėte į šią darbo tvarkę pasirengimą Junktinių tautų moterių klausimų komisijos 64 sesijai. Dabar pats laikas šį klausimą aptarti, nes ES rengia savo pareiškimus. Ta sesija prasidės stiprią politinę deklaraciją, kurios pagrindinis dėmesys yra dabartinių įsipareigojimų įgyvendinimas. Taip pat rengiame šalutinius renginius, gretutinius renginius, kur bus keičiamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir idėjomis, kaip įgyvendinti Pekino strategiją. Tai yra šio renginio stiprybė, stiprioji pusė, nes galima sustikti su daugeliu šioje srityje dirbančių žmonių. Mes taip pat pažymėsime 75 jubiliejų jungtinių tautų ir 5 jubiliejų tvarių vystimosi tikslų. Lyčių lygybė ir galių suteikimas moteriams ir merginoms Tai ne tik, galios, e, tai ne tik teisingumo klausimas, tai ir viso moterų ir merginų ekonominio potencialo išnaudojimas. Aš su generaliniu sekretoriumi aptarsiu moterų ir merginų padėtį pasaulyje. Šitą ataskaitą grindžiama 167 nacionaliniais tyrimais ir regionų tyrimais. Nors e, padaryta pažangos, bet ne tiek, kiek norėtume. Moterų dalyvavimas darbo rinkoje stagnuoja per pastaruosius penkerius metus. Moteris neproporcingai daug atlieka namų darbų ir priežiūros moterų ir merginų padėtis nėra lygi e, berniukų ir vyrų padėčiai. Moteris dažniau, tai yra 25 procentais dažniau patiria skurdą. Lyčių stereotipai nulėmė merginų ir moterų gyvenimus. Iškyla ir naujų problemų, pavyzdžiui, klimato kaita ir skaitmeninės technologijos – Šios pokyčius turime paversti galimybėmis. Skaitmeninimas gali atverti duris merginoms ir moteriams, bet gali būti panaudota ir joms nutildyti. Lyčių lygybė ir galių suteikimas merginoms ir moteriams yra esminis dalykas, ne lygus galių, išteklių ir galimybių paskirstimas tęsia lyčių neligybę. Aš džiaugiuosi tuo, kad renginyje dalyvaus parlamento atstovai. Europos komisijai lyčių lygybė yra prioritetas ir vidaus, ir išorės srityse ir veiksmuose. Europos komisija kovo mėnesį pateiks savo strategiją ir šiais metais pateiks dokumentą dėl lyčių lygybės išorės veiksmuose. Mūsų metodas yra grindžiamas tuo, kad lyčių klausimai įtraukiami į visas politikos rytis. Visos komisijos tarnybos, taip pat ir išorės tarnyba dalyvaus šios ryties veiksmuose. Bus tęsiami tiksliniai veiksmai. Mes kovosime toliau su darbo užmokesčio neligybė ir stengsimės pasiekti skaidrumo mes sieksime ir raginsime siekti mm, lyčių lygybės įmonių valdybose. Aš laukiu jūsų nuomonių ir dėkoju, kad įtraukėte e, šios sesijos klausimą į savo darbo tvarkę. Dabar EPP vardu Fitzgerald. Ačiū. Džiaugiuosi tomis trimis kalbomis, kurias ką tik išgirdome. Labai aiškiai išdėstyti prioritetai, kuriuos turime išdėstyti Junktinių tautų konferencijoje. Visos formuluotės teisingos ir manau, kad mums pavyks išdėstyti tuos prioritetus taip pat ir parlamento prioritetus. Jie yra aiškus, mes juos turime perduoti jungtinėms tautoms. Pažangos padaryta, tačiau vis dar moteris kenčia nuo neįtikėtinų rimtų problemų. Po Nairobio konferencijos dėl vystimosi JAF nepasirašė pareiškimo dėl prioritetų konferencijos pabaigoje. Tai rimta problema. Hillary Clinton prieš 25 metus pasakė, kad žmogaus teisės yra moterų teisės. Po jos tokio pareiškimo pokyčiai pagreitėjo. Šie metai yra labai svarbus. Turime kalbėti apie spartinimą procesų, įgyvendinimą, apie tikslus ir stebėseną. Taip pat apie biudžetus. Tai labai svarbus diskusijų elementas turėtų tapti jungtinių tautų konferencijoje. Taip pat kiekvieną dieną, pripažinkime, susidurėme su seksizmu. Tai yra, kaip moteris suvokiamos, kaip apie jas pranešama. Taip pat išgirdome kritikos nukreiptos prieš kvotas. Ką sako jungtinės tautos? Kad kvotos yra laikina priemonė, bet jinai būtina. Ir pripažinkime, jau ilgą laiką kvotos yra naudingos vyrams. Ačiū. Dabar socialdemokratų vardu kalbės Fritson. Dėkoju. Pirmininkė komisijos narė Dali. Kai paskutinį kartą buvau Niujorke, jungtinių tautų moterų padėties komisijoje man buvo gėda, kad ES neturi lyčių lygybės strategijos. Šį kartą mes galėsime atstovauti parlamentui. Ir ES rimčiau bus žiūrima į šią temą, nes komisijos narė dalį pateikė strategijos pasiūlymą. Moterys jungtinėse tautose susibūrė ir tai yra labai svarbu. Moterys daug prisideda prie e, taikos dėrybų. Jau dabar džiaugiuosi, e, kad dirbsiu moterų reikalų komitete. Noriu prisidėti prie to, kad moterų teisės būtų labiau užtikrintos, kad būtų kovojama su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Be to reikia lyčių lygybės perspektyvos ir klimato politikos rytyje. Tai yra svarbu visoms moterims, visoms mergaitėms, bet ir visiems vyrams ir visiems berniukams. Dėkoju. E, Rinių frakcijos vardu ponia Rafaela dvi minutės. Dear Madam Commissioner, Komisijos narė, moterų teisės yra žmogaus teisės. Norėčiau gyventi tokiame pasaulyje, kur nereikėtų pabrėžti, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Vyrai ir moterys ir dabartinės kartos ir ankstesnės labai sunkiai dirbo, kad pasiektų tą tašką, kad galėtumėm kalbėti ir padaryti pažangą šiuose srityse. Tai reikia suprasti. Nemanykime, kad mūsų demokratinė pili... E, visuomenė yra savaime suprantama ir toliau metami iššūkiai moterų teisėms. Yra įvairiausių išpolių prieš moterų teisės. Ir mes turime pasinaudoti savo įgale ir savo bal, balsu, kad kurtumėm įtraukiančią Europą, kur visi turėtų vienodas galimybės, taip pat ir moteris. Ši rezoliucija yra mūsų įsipareigojimas dirbti pagal jungtinių tautų darbo atvarkę, kad įgalintume moteris kaip Europos piliečių atstovės mes žinome, kad yra labai svarbu siekti savo įsipareigojimų darbo atverkėje 2030. Moteris turi būti trauktos visur. Lyčių lygybės reikia tvaram, tvariai plėtrai. Tai yra svarbus metai, kad mes įgalintume visas moteris ir merginas. Aš džiaugiuosi lyčių lygybės strategijos uh, e, pasiūlymų. Kovo 8 moteris, uh, pasaulis švenčia moterų įgalinimą, bet žinome, kad dar labai daug ką reikia pasaky, padaryti. Pavyzdžiui, pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje. Moteris, kuo toliau, tuo daugiau kenčia, kenčia skurdą ir tą reikia pakeisti. Todėl kreipiuosi komisijo, kad būtų daroma viskas, kad moteris išnaudotų visą savo potencialą, turėtų tokią pačią prieigą prie darbo rinkos ir vienodas galimybės ES. Nenutilkime, kalbėkime ir kalbėkime už visas moteris visur mes galėsime dalyvauti 64-ojo Junktinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje. Ir tai parodys, kad mes labai rimtai žiūrime į šį klausimą. Dėkoju. E, ID frakcijos vardu ponia Kristina Anderson pusantros minutės. Parlamentas kalba apie prioritetus ir jungtinių tautų moterų padėtį. Moterų teisės gali būti sustiprintos tik tada, kai bus e, pripažinta e, galimybė e, moteriams spręsti už save, kad moteris galėtų būti visiškai finansiškai nepriklausomos, net ir tada, kai neturi partnerio. E, kad moteris, siūlote, kad moteris patenka, patektų į, tik, į valdančias pozicijas tik tada, kai taikomos taikomos e, kvotos. Dieve mano, kaip seksistiška yra manyti, kad be ES moteris neišgyventų ir nieko nepasiektų. Jeigu norite sustiprinti moterų padėtį, kalbėkite apie tai, kad e, moteris, į moteris nebūtų žiūrima kaip į e, kažkokias prastesnės. Mes Europoje kaip tik nustumėme moteris į jas, žiūrome, žiūrime sekstistiškai ir visiškai e, dar be to tą savo požiūrį vadiname ir kultūrišku. Moteris, kaip ir vyras, turi būti laisva. Todėl užuot rezoliucijoje reikalaudami jokingų kvotų ir dar kažkokių e, keistų dalykų, aš noriu paklausti, ką Europos parlamentas daro, kad moteris, kurios ieško apsaugos, tikrai tą apsaugą rastų. Dėkoju. Toliau ponia Vana. Dank, Herr Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Šiuose diskusijose matyti, kad mes kaip Europos parlamentas, komisija ir taryba e, norime kalbėti tvirtų balsų jungtinių tautų moterų padėties komisijoje. Mes norime e, kovoti su neligybė, mes norime kovoti už tarptautinę lygybę visose srityse. Pekino Mm, prioritetai yra e, tarptautinis dokumentas, rimčiausias dokumentas. Ir po 25 metų mes, europiečiai, esame įsipareigoję e, būti lyderiais siekdami lyčių lygybės. Mes Europos parlamento e, nariai rytoj balsuosime dėl rezoliucijos ir tikiuosi, kad ir taryba, raginu tarybą taip pat aiškiai išsakys savo poziciją ir taip pat dėl šių pozicijų Europa taps lyderę lyčių lygybės srityje. Pone Višnievska, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė, ponios ir ponai. Moterų e, teisų ir diskriminacijos komitetas diskriminuoja tam tikras moterų grupės. Ir New York'e dabar rengiamas šios komisijos susitikimas. Būtent todėl per šią e, konferenciją konservatyvių moterų, moterų balso neišgirsite. Jos taip pat derina profesionalų ir šeimos gyvenimą. Jos e, motinystės nelaiko kliūtimi, kuri apsunkina jų karjerą. Taip pat e, nebus išgirstas tas balsas, kuris sako, kad reikia saugoti visų pirma gyvybę, nes tai yra didžiausia vertybė. Tačiau bus išgirsti kairiųjų ir liberalų balsai ir gana garsiai tie, kas sako, kad abortas yra žmogaus teisė ir šeimos planavimo būdas, e, tie balsai, kurie manipuliuoja lyčių lygybės klausimais. Taigi prašau balsuokite už šią rezoliuciją, tačiau be, be, be bereikalingos ideologijos. Tai yra EKR rezoliucija. Dabar ponė Rodrygės palopus antros minutės. Gūja irgi nesijaučia atstovaujama. Ponios ir ponai iš tarybos, Mes pateikėme rezoliucijos pasiūlymą, kurioje nurodoma rekomendacijos, kurios mums atrodo prioritetinės ES moterims. Tiesa ta, kad iki šiol nematėme, kad jūs labai e, aktyviai kovotumėte šioje srityje. Taryba būtent yra ta institucija, kurioje buvo stabdomos svarbiausios, institu... E, svarbiausios dokumentai moterims svarbus. Pavyzdžiui, kovos su diskriminacija direktyva 10. 20 metų užblokuota. Aigė sako, kad mes kaip vežliai šitoje srityje einame į priekį. ES neratifikavo Stambulo konvencijos, nes Višegrado šalis užblokavo ir taip pat religinis lobizmas e, palaiko tam tikras kampanijas visame pasaulyje. Ir vieni ir kiti nori, kad moteris būtų inkubatoriai reproducinės mašinos vyrų ir vyriausybių vergės. Būtent e, jo, dėl jų pastangų nėra teisėkuros ES lytinės reprodukcinės teisės rytyje, nors parlamentas pripažino, kad lytinės reprodukcinės sveikatos paslaugų nesuteikimas yra smurto prieš moteris forma. Ta pati sako ir Europos žmogaus teisų teismas. Būtent jie nenori, kad mokyklose būtų mokoma apie lygybę, apie LGTBI. Mm, ne, po Lenkiją, Bulgariją, Vengriją, Slovakiją e, būtent ir plėtoja šitą lyčių ideologiją smurtas prieš moteris kai kuriems iš čia esančių net neegzistuoja. E, prieš kelis mėnesius